dirbti geriau ir komisija e, e, taip pat atsižvelgs į e, šį pranešimą po to, kai bus patvirtinta rezoliucija dėl jo. Ačiū. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas rytoj 12. Atsiprašau kolegų dėl tų nesklindumų kurie čia, e, kuriuos čia regime. Dabar pereisime prie kito pranešimo pagal darbo tvarkę socialinės politikos, pagal kurias skatiname darbo ir socialiniai standartai bei Europos įmonių socialinė atsakomybė išorės aspektas. Pranešėjas ponas Faber ir, e, Falber ir iš karto žodis jam keturioms minutėms prašau. Tikiuosi, kad šį kartą viskas pavyks. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Kaip jau sakiau prieš keletą minučių, socialinės politikos išorinis matmuo turėtų būti turėtų padėti užtikrinti socialinių standartų sklaidą trečiosiuose šalise. Nors Lisabonos e, strategijoje bei 2020 Europos strategijoje ypač akcentuojami socialinės darbo tvarkės tikslai. E, nepakankamai atsižvelgiama kai kuriuos klausimus. Būtent todėl aš kritiškai atsiliepiau apie kai ką savo pranešime. Jeigu mes norime, kad trečiosios šalis, su kuriamis deramės dėl įvairiausių sutarčių, kad tos trečiosios šalis laikytųsi principų, kuriais paremtas Europos socialinis modelis, mes patys privalome laikytis tų pačių principų ir puoselėti tas pačias vertybės. Jei norime, kad valstybės, su kuriamis deramės dėl įvairių sutarčių ir susitarimų, įgyvendintų tuos susitarimus, turime patys taip elgtis, laikytis tų susitarimų. Tuo tarpu e, daugelį mūsų valstybių TDO standartai yra pažeidinėjami. Toliau, įmonių socialinė atsakomybė. Ta savoka tikrai yra ge, gera ir apie tai pradėta kalbėti praėjusio amžiaus 80-ame dešimtmetyje. Tačiau čia iškyla viena problema. Įmonių socialinė atsakomybė nėra tai, ko gali prašyti. Reikia reikalauti šios savokos įgyvendinimo. Mums reikia direktyvos, kur būtų aptarti visi susiję aspektai, nes kai kurios įmonės nesiel, nesielgia kaip, kaip socialiai atsakingos įmonės. Kolegos pateikė daugiau nei šimtą pakeitimų, daugiau nei 50 pakeitimų, bandžiau juos visus atsižvelgti. Tačiau noriu akcentuoti štai ką. Svarbu, kad ES pati gerbtų tarptautinę darbo organizaciją, nes jei mes teigiame, kad, mes teigiame, kad laikomės tos organizacijos standartų, tačiau vis mažiau šalių suda, sudaro įvairias sutartis sritise, kuriuose principus tvirtina TDO. Praeisiais metais svarstėme darbo laiko direktyvą ir ji, jos nuostatos prieš, prieštaravo e, viena iš TDO konvencijų, kuri yra patvirtinta gana seniai. Ta, mūsų svarstėme pasiūlyme buvo, kalbama, buvo minima 48 valandų darbo savaitė ir aš džiugiuosi tuo, kad parlamentas tą pasiūlymą atmetė. Iš tikrųjų, man nereikia daugiau pristatinėti šio klausimo, nes visi puikiai viską žino. Aš norėčiau, kad mes puoselėtumėme orumą, socialinės teisės ir kad patys laikytumėmės tų vertybių, kurias, kurių laikytis siūlome kitiems. Ačiū. Ačiū, ponė Fabr. Dabar spontaniškos diskusijos pagal darbo tvarkę ir žodis poniai Basesku. Prašau. Atsiprašau, aš norėjau pasisakyti dėl finansavimo instrumentų, o ne šiuo klausimu. Ja, dabei handelt es sich um den nächsten Bericht. Ich darf dann Frau Kollegin. Aišku, taigi žodis poniai Dančila. Domnule președinte, statisticile europene arată că... Ačiū, ponė Pirmininkė, Europos statistiniai duomenys liudyja, kad pusė darbuotojų Europoje, ypač e, emigrantai, negauna tinkamos socialinės apsaugos, todėl būtina tą apsaugą užtikrinti Europoje dirbantiems žmonėms. Mes taikome tam tikrus kriterijus, kurių nesilaikant e, grasinama sankcijomis. Atnaujinta Europos socialinė hartija skatina e, valstybės narės vykdyti vidinės reformas socialinėme sektoriuje ir daug kas buvo padaryta perimant europinius reikalavimus. Vienas vieningas e, standartas socialinėje srityje turi įsigalioti, tačiau Viską reikia pritaikyti prie esamos situacijos šalyje. Akivaizdu, kad mūsų socialiniai standartai turi atspindėti mūsų demokratinės vertybės. Pirmininkas, ačiū ponė Dančela ir dar kartą žodis ponė Ždanokai. Dar kartą pabandykime. Pirmininkė, aš esu šešėlinė pranešėja, taigi e, žaliųjų vardu norėčiau pristatyti mūsų poziciją. Aš tikiuosi, kad tekstas bus patobulintas po to, kai balsuosime rytoj ir bus pakankamai stiprus. Reikia pabrėžti tai, kad tarptautinės darbo organizacijos vaidmuo turi būti sustiprintas. Įmonių socialinė atsakomybė yra geras dalykas, tačiau E, užtikrinant žmogaus teisės, svarbiausias vaidmuo tenka valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms. Mes nematome, kad, e, nemanome, kad ar e, galima išvengti teisiškai saistančių principų įmonių socialinės atsakomybės srityje. Socialinės teisės ne, jų nesilaikimas negali būti laikomas kažkokiu tai primaš, pranašumu ir mes turime pabrėžti tai, kad kalbėdami su savo partneriais visi turi laikytis nustatytų reikalavimų. Ačiū poniai Ždanokoj ir žodis poniai Figureidų. Prašau. sobre segurança social da oit de dois mil e dez Dėkoju. 2010 e, metais buvo patvirtintas Tarptautinės darbo organizacijos, e, Tarptautinė darbo organizacijoje ir kalbam apie tai, kad maždaug 20 procentų visų darbuotojų e, neapsaugoti socialinių garantijų. Europos Mm, dėrėdamasi su šalimis, kurios netaiko socialinės apsaugos e, garantijų, e, turi reikalauti, kad, tokie, kad tie darbuotojai turėtų teisę į kolektyvinės sutartis. Bet komisija to nedaro ir nereikalauja, kad baigtųsi diskriminavimas tose šalyse kad e, žmonės turėtų patikimesnės darbo vietas. Komisija taip pat nepakankamai reikalauja tarptautiniuose susitarimuose, kad būtų nenaudojamas vaikų darbas. Ir situacija iš tikrųjų mūsų nedžiugina. Komisija dabar turi padirbėti rimčiau ir bandyti pagerinti padėtį. Ačiū, poniai Figurėdo ir žodis ponui Paška. Pirmininkė komisarė pranešėja. Dėkoju už, pranešėjau, dėkoju už žodį. Nepakankamai yra numatomos garantijos įmonių, socialinės garantijos įmonių veikloje žmonės e, išvykdami dirbti kitas šalis dažnai nekalba to šalies kalba, nežino gerai taisyklių, todėl atsiduria e, mažiau palankioje padėtyje negu vietos darbuotojai. ES turi pabandyti užtikrinti, kad tarptautinės darbo organizacijos taisyklės e, būtų įrašytos į tarptautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis. E, pagalvokime apie darbo rinką Afrikoje, Azijoje, kitose pasaulio dalyse. Mes turime užtikrinti, kad darbuotojų padėtis tose dalyse pagerėtų. Todėl remiu pranešėjo pasiūlymus ir manau, kad jie sudaro sąlygas pagerinti taisyklės Europoje. Dėkui. Ačiū. Ponui Paška, ponė Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, norėčiau taip pat paraginti komisiją imtis priemonių, kad įmonės Europoje laikytųsi europinių vertybių ir standartų, net jeigu veikia kitos trečiųjų valstybių narių teritorijoje. Mes turime skatinti eksportuoti savo socialinį modelį, reikia laikytis visur mūsų aukštų socialinių standartų. Gaila, kad nėra vieningos socialinės nuostatos visose prekybinėse susitarimuose. Norėčiau, ponia komisarė, patikslinti, buvo sudarytas horizontalus susitarimas e, civilinės aviacijos srityje, tikrai ambicingas susitarimas, tačiau ten nėra socialinės nuostatos. Abi pusės įsipareigojo gerinti situaciją šioje srityje, dėja e, apgalės tauju, jog nėra vieningos nuostatos socialiniais klausimais visose susitarimuose. Ir paskutinis spontaniškas diskusijose pasakys ponas Hauvis. Ačiū pirmininkė. Noriu pasidžiaugti tuo, kad pranešime e, pristatytas visas, visapusiškas požiūris į tarptautinę darbo teisę ir socialinę įmonio atsakomybę. Šiandien turime galimybę padaryti e, komisijai įtaką prieš jai paskelbent komunikatą dėl e, įmonių socialinės atsakomybės ir paprašyti paaiškinti, ko, pa, pa, pris, grįžti prie ankstesnio e, socialinės įmonė atsakomybės apibrėžimo. Taip pat e, įtraukti visus susijusius e, su, šio, su šią sampratą susijusius kriterijus, taip pat įtraukti prievolė įmonėms teikti ataskaitas apie tai, kaip jos laikosi aplikos sauginių ir kitų reikalavimų, e, žmogaus teisų reikalavimų. Taip pat reikalauti, kad įmonės laik, veikdamos pasauliniu mastu siektų užpildyti spragas, kurios neseniai buvo išvardintos komisijos paskaltoje Edinburgo studijoje. Vielen Dank, Herr Kollege Howitt. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit beendet. Zum Abschluss. Ačiū, baigėme spontaniškas diskusijas. Diskusijas užbaigs uh, vicepirmininkė Reding. Prašom. Pirmininkė, pon, savo kolegos Lašlo Andoro vardu norėčiau pasidžiaugti tuo, kad teikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos šiandien ir ten aptarta daugybė socialinės politikos išorinių aspektų. Komisija palaiko tokį bendradarbiavimą siekiant, e, kad socialinės politikos tikslai neprieštrautų ekonominės politikos tikslams. Mes ypač pasisakome už pastangų koordinavimą didžiajame dvidešimtuke, rengiantis e, didžiojo dvidešimtuko valstybių užimtumo ministrų susitikimui, siekiant užtikrinti didesnę sklandumą ir sanglaudą pasauliniu mastu šioje srityje. Komisija pa, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis. Noriu pacituoti e, Europo, ekonominio bendradarbiavimo organizaciją bei TDO, kurių tikslas užtikrinti vienodas sąlygas visiems tarptautiniu mastu ir būtent dėl to TDO nustatinėja darbo standartus. Šimtoji TDO sesija prasidėjo praėjusią savaitę ir ten ir joje svarstoma e, e, namų darbuotojų e, konvenciją. E, socialinės apsaugos iniciatyva pavadinimu Flora yra dar viena tema svarstoma TDO konferencijoje. Mes e, stebime, kaip, kaip e, yra, kaip, kaip aptariamas TDO konvencijose įtvirtintų e, principų įgyvendinimo aptarimas. Šiandien e, pristatoma rezoliucija taip pat akcentuoja būtinybę Europos Sąjungai užtikrinti svarbiausių TDO standartų įgyvendinimą ir užtikrinti uh, oraus užimtumo darbo tvarkę visame pasaulyje. Komisija ir toliau sieks tvaraus vystimosi, oraus užimtumo, įmonių socialinės atsakomybės ir integruos šios aspektus į kitas politikos rytis, pavyzdžiui, priekybos ir, vys, ir vystimosi politiką. 2011-aisiais komisija rengėsi paskelbti komunikatą dėl įmonių socialinės atsakomybės. Jame bus išvardinti pasiūlymai dėl veiksmų tarptautiniu mastu, taip pat ir e, dėl įmonių socialinės atsakomybės santykiuose su mūsų partnerėmis. Ir kalbant apie e, bendradarbiavimą su įmonėmis, mes ypač akcentuojame darbo jėgos apsaugą, atsakingą restruktūrizavimą, e, E, vietos vystomąją veiklą atsižvelgiant į, į e, dabartinius e, finansinius ir ekonominius sunkumus, kuriuos išgyvena Europa. Ačiū, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar pagal darbo tvarkę. Pono Mitchell pranešimas vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ir žodžiu.